Thank you, ladies and gentlemen. I know it's an in... Čia. Žinau, kad šiandien labai temta diena parlamente vyksta daugybė klausimų. Prašyčiau komitetų narius susijęsti. Labadiena. diena. Noriu pasveikinti paskirtąją komisijos narę Elžbietą Bienkovską. E, sveiki, ponia Buzekai. E, mokslinių tyrimų, e, pramonės ir energetikos komiteto pirmininkė, kuriame aš dirbau praėjusioje kadencijoje. Ir šiandien vyksta bendras ITRE ir IMKO komitetų klausimas. Noriu pasveikinti ir ENVI bei JURI komitetų narius tai yra asocijuotieji komitetai dalyvaujantis klausimi bei transporto, komit transporto komiteto narius, kurie pakviesti į šį klausimą. IMKO komitetas atsakingas už vidaus rinką, taip pat už galimų e, egzistuojančių kliūčių šalinimą vidaus rinkos kūrime, taip pat ir skaitmeninės vidaus rinkos kūrime. Taip pat tai mes atsakingi už vartotojų apsaugą bei e, teisės aktų užtikrinančių bendrąją vidaus rinką įgyvendinimą. Norėtume šiandien išgirsti apie tai, kaip ponė Bienkovska rengėsi dirb, dirbdama šiuose sritise, padėti mums siekti šių tikslų ir kaip ji rengėsi atremti iššūkius iškylančius šiuose, šiuose sritise. Mes taip pat tikimės, kad e, paskirtoji komisijos nariai e, pritars mūsų komiteto siekiui užtikrinti verslo plėtotę, darbo vietų kūrimą bei tinkamų sąlygų, tinkamų sąlygų sukūrimą e, darbdaviams, verslininkams bei vartotojams. O dabar perduosiu žodį kolegai Buzekui, žanginiam žodžiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Viki. Malonu pasveikinti jūs visus čia. Ir noriu labai šiltai pasveikinti paskirtąją komisijos narę ponę Elžbietą Bienkovską. Penkių parlamento komitetų nariai, kaip ką tik sakė mano kolegė, yra susirinkę į šį klausimą. Noriu pasveikinti ir visus E, Europos organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, pramonės sektoriaus atstovus bei tuos europiečius, kurie klausosi mūsų posėdžio transliacijos internetu. ITRE komitetas atsakingas už pramonę, verslumą bei mažas ir vidutinės įmonės. Ir Šios rytis yra svarbios ponios Bienkovskos uh, atsakomybės sritys. Jeigu mastome apie konkurencingą Europą, turime e, turėti omeny visas reikalingas paslaugas, gerai veikiančias rinkas, energetiką, kosmosą, netgi klimato m, politiką. Visa tai priskirtina įtrio komiteto atsakomybės sričiai bei taip pat ponios Vienkovskos atsakomybės rytis. Ir per kitus penkeris metus čia mūsų laukia nemažai iššūkių ir visais klausimais visos, visose srityse mes norėtume išgirsti ponios Vienkovskos paaiškinimus, kaip jį rengėsi dirbti. Noriu paaiškinti keletą techninių aspektų susijusių su šiuo posėdžiu. Remiantis komisijos narių tvirtinimo gairėmis, šio klausimo tikslas suteikti galimybę parlamento nariams atsakyti į du klausimus. Visų pirma, ar kandidatas e, e, atitinka reikalavimus keliamus e, komisijos nariui, ar jis jį susidaros su jam patikėtomis užduotimis. rengiantis šiam klausimui e, parengti keturi dokumentai ponios Benkovskos gyvenimo aprašas, finansų, finansinių interesų deklaracija, jos patikti atsakymai į mūsų užduotus klausimus bei komitetų parengti klausimai. Kokia tvarka dirbsime? Įprastinė. E, priminsiu dar kartą jums paskirtoji komisijos nariai padarys įžanginį pranešimą, kuris neturėtų trukti ilgiau nei 15 minučių. Po to, jai bus skirta dar, skirtos dar 5 minutės posėdžio pabaigoje, baigiamajam pasisakymui. Numatyta galimybė parlamento dariams užduoti 45 klausimus per šį klausimą. Daugiausiai jų užduos ITRE ir IMKO komitetų nariai. bet taip pat ir Envi Jūri ir, trans, ir transporto komitetų nariai. Klausimai ir atsakymai e, bus užduodami ping-pongo principu. Vienas, viena minutė numatyta klausimui suformuluoti, o dvi minutės atsakymui. Noriu visiems priminti, kad e, nepamirštumėte pasisakymams skirto laiko. Leisime nedaugiau nei penkiomis sekundėmis viršyti klausimui skirtą laiką ir, ponė paskirtoji komisarė, jūs galite peržengti e, skirtą laiko ribą nedaugiau nei dešimčia sekundžių, nes mes turime tik tris valandas visiems šiems klausimams. Pirmajame klausimų randė klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Vertimas žodžiu vyksta 23 kalbomis. Visi gali kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Posėdis transliuojamas e, internetu. Ir dabar Pername prie svarbiausio mūsų klausimo momento. Gerbėme paskirtoji komisijos narė. Noriu suteikti žodį jums.